kad tas pranešimas, kuris tikiuosi bus patvirtintas rytoj, leis sukurti tvirtą europinį pagrindą apsaugosiantį mūsų piliečius. Ačiū poniai Ferreirai. Dabar baigiame bendras diskusijas. Balsuosime rytoj po pietų. Na, o dabar kitas darbo tvarkės punktas. Yra žodinis klausimas komisijai dėl Europos finansinio stabilumo fondo, Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonės ir veiksmų ateityje. Ekonominių ir ekonomikos ir pinigų reikalų komitetas kelia šį žodinį klausimą. Gavau dalyvių sąrašą ir Šarion Bell suteikiamos penkios minutės. Ačiū. Daugeliu klausimų yra dažnai sakoma, kad visa esmė slypi detalėse. Ir kartais tai yra pasiteisinimas, bandant daryti išvadas, kurios yra palankios rinkoms, nesuvokiant, kad reikia testinių veiksmų atsižvelgiant į tas išvadas, kurios ne visuomet yra naudingos. Aš kalbėjau apie bankų atspirų, atsparumo testą, kur reikia skaidrių, patikimų prielaidų ir skelbtinų rezultatų. Apie tai kalbėjau anksčiau ir dėl Graikijos gelbėjimo irgi reikėjo daugiau detalių. Komisija tų detalių reikalavo ištisus mėnesius. Taigi mes esame tie, kurie kna, krapštomės po detalės ir tų detalių norime labai daug. Gegužės 11 dieną Europos stabilizavimo mechanizmas buvo įkurtas. įkurtas. Ir iš tiesų reikėjo daug laiko, kol buvo patenkinti pažadai, taigi birželio 7 dieną bendresnis Europos stabilumo mechanizmas E, fondas buvo sukurtas. Na, jeigu būtumėme paskubėję, būtų buvę geriau ir būtų bra... netai brangiai kainavę. Šie nauji instrumentai daro poveikį ES biudžetui ir skolinimuisi kitose ES institucijose, kaip ES institucijų banke. Taigi tai turi didžiulį poveikį e, bankams, kurie skolina esant valstybių skoloms ir kokie yra planai, kad būtų galima sušvelninti tokius poveikius, atsižvelgiant į tai, kad augimas yra labai svarbus atsigavimui ir smulkios vidutinės įmonės bus viso to proceso priekyje. Atsižvelgiant į šią tikslinę priemonę ir solidarumo dvasioje, tos valstybės, kurios nėra eurozonoje, bet nori įsikūrti prisijungti prie stabilizavimo mechanizmo, turės teisę tą padaryti. Ar galite patvirtinti, kad šio fondo taisyklės keičiamos tam, kad tai būtų numatyta ir leidžiama? Bendrai komitete vakar buvo keliamas bendresnis klausimas. Mes norėtumėme sužinoti daugiau apie šią priemonę, kuri nepatenka į buhalterinį balansą. Yra daug kitų klausimų, kaip vyks stabilizavimo fondo ir Tartautinio valiutos fondo koordinavimas? Ar bus asignavimai daromi 2 prie 1, 2 prie 1 ir koks bus santykis tarp galimų palūkanų normų? Ar Tartautinio valiutos fondo paskolos nebus vertinamos kaip pari pasų ir vertinant, restruktūrizuojant skolin, skolininko įsipareigojimus. Ar Tartautinis valiutos fondas padengs ir papildys europinės gelbimo priemonės, ar bus priešingai? Ar fondas yra aktyvus, ar pirmiausia reikia pasitelkti ES biudžeto mechanizmus? Na, o dabar norėčiau pereiti prie euro obligacijų. Kila esminis klausimas. Kol nebus euroobligacijų su bendromis palūkanų, palūkanų normomis vienas svarbiausių paskatų fiskalinės disciplinos srityje e, bus prarasta. Rinkos, rinkos jėgos dabar nėra populiarios, jos miegojo, kai Graikija ir kitos valstybės sukaupė didžiulės skolas. Tačiau yra priežasčių kurios yra numatytos nulinės rizikos svoryje dėl kapitalo reikalavimo, e, kapitalo reikalavimo direktyvo. Jeigu tokių nuostatų nebūtų buvę, bankai būtų palaipsniui išleidę rizikingas obligacijas ir tai būtų atspindėję fiskalinės valstybių narių pozicijas ir mums nereikėtų išpirkinėti bankų per stabilizavimo mechanizmą. Na ir atsparumo testai nebūtų tokie sudėtingi. Ekonominės valdysenos kontekste šis procesas turi būti nustatytas per ilgesnę perspektyvą. Ir ne, taikant ne tik perviršnio biudžeto deficito sureguliavimo priemonės, Čia, be kita ko, mums atsiveria galimybės išspręsti kapitalo reikalavimo reikalavimų direktyvos problemas ir tai taptų naudinga priemonė ateityje. Rengdama šį žodinį klausimą, e, džiaugiuosi, kad komisija išreiškė norą įtraukti Europos parlamentą į ekonominės valdysenos ir priežiūros procedūras, kuriant būsimus teisės aktus ir komitetas laukia, kuomet galės visapusiškai įsitraukti į tą darbą. Ačiū. Ačiū poniai Bauls. Dabar žodis komisijai ir ponas Barnie, prašom. Ačiū ponė pirmininkė. Kalbėsiu Olerin vardu. Ir e, su, girdėjome, kaip buvo kalbama apie tai, jog smulkmenos, e, smulkmenose slypi e, velnės. Turime vis dėlto išsiaiškinti, ko mes norime, apie kokias taisyklės kalbame ir ko siekiama. Ir e, kaip tai siejasi su nuosavų išteklių riba. Stabila, stabilizavimo mechanizmui yra numatyta e, e, nemažai pinigų du kabelius ir taip pat yra nustatytą maržą, kuri negali viršyti nuo savų išteklių ribos. Ir čia galima panaudoti e, nuo savus išteklius ir valstybių narių ribas, kur, e, pinigus, kurios neviršia 1,23 BVP ribos. Taip pat garantuotos paskolos skolos negali viršinti 1,23 mm, procento ribos per vienus e, biudžetinius metus. Taigi atsak, toks atsakymas į pirmąjį klausimą. Dabar antrasis klausimas dėl tyrimo, dėl būsimojo reglamento. Komisija tikrai praėjus šešiems mėnesiams e, nuo mechanizmo įsteigimo paskelbs ataskaitą, panašias ataskaitas rengs e, kiekvieną tolesnį pusmetį. Taip pat e, parengs tyrimą dėl stabilizacijos fondo, bet e, kai kuriais atvejais bendrijos kompetencija yra pakankamai ribota. Toliau finansavimas ir poveikis biudžetui. Neturės tai jokių tiesioginių pasiekmių Europos vystimosi bankui, kuris padeda kur stiprinti infrastruktūrą, taip pat teikia visą kitokią pagalbą, tačiau šio banko lėšos tikrai nepateks į stabilizavimo fondą. Ketvirtas klausimas kadangi sulausime mm, pasiūlymo dėl to, dėl nuolatinio mechanizmo, kuris padėtų išspręsti viešųjų finansų problemas. E, čia pasakysiu, kad vadovaujant pirmininkui von Rompoj yra įsteigta darbo grupė, teisinis pagrindas dėl kol kas nepasirinktas. EP vaidmuo dar neaiškus, bet jūs informuosime apie tai, kas vyksta šioje srityje. Aišku, parlamento dalyvavimo pagrindas priklauso nuo mm, teisinio pagrindo pasirinkimo, toliau patikos fondai ir valiutų fondas. E, jis bus reikalingas, jeigu egzistuoja diktuos Europos stabilizavimo pasiūlymų paketas. Septintasis klausimas, kaip galima bandyti išspręsti ne eurozonos valstybių narių problemas. Tokioms valstybėms galima teikti einamosios sąskaitos pagalbą. 25, 50 milijardų yra tokios pagalbos riba padvigubinta. E, Latvijai ir Rumunijai teikiam. Latvijai ir Rumunijai teikiame tokią pagalbą. Toliau šim, ar tinkamas 122 straipsnis siūlomam reglamentui Komisija mano, kad pasirinkimas padarytas, nes e, reikėjo veikti skubiai, kadangi kai kurioms valstybėms narėms kilo didelė pagal, pagal, didelis pavojus dėl e, išorinių veiksnių, kurie nuo jų nepriklauso, todėl reikėjo skubiai veikti, kad būtų išgelbėtas euras Aišku, toks skubumas būtų vargiai suderintas su ilgalaikiu mm, procesu, beje, parlamentas e, išlaik, išreiškė savo palaikymą komisijos sprendimui pasirinkti 122 straipsnį skubiai pagalbai teikti. Tokie būtų atsakymai į konkrečius e, ponios Baus klausimus. Dabar pasisakys parlamentarai frakcijų vardu. Pirmasis ponas Karas, EPP frakcijos vardu, pusantros minutės. Pone pirmininkė, pone komisarė, pirmiausia, negalėsiu ne pažymėti tai, kad buvo pamintos parlamento teisės e, užtikrinant pagalbą valstybėms narėms. E, stabilizavimo mechanizmas tikrai nepakeičia Europos valiutų fondo būtinybės požiūris, kad e, reikia Europinio bankų mokesčio, kur, iš kurių turėtų būti finansuojamas Europos reitingų agentūros įsteigimas, o taip pat Europos valiutų fondo įsteigimas ir veikla. Dabartinė situacija liūdė, kaip skubiai reikia vykdyti finansinės reformas, bet e, taip pat atskleidžia tokių e, krizių mechanizmo nebuvimo ypač skaudžius trūkumus. Mums reikia stipresnės Europos. Geriausias stabilizavimo mechanizmas, mano nuomonė, yra Maastrichto kriterijų laikymasis, stabilumo ir augimo pakto paisimas, vidaus rinkos įgyvendinimas bei tokia konkurencijos politika, kuri remiasi investicijomis į švietimą, inovacijas. Tai užtikrins ūkio augimą, naujų darbo vietų kūrimą ir nevers mūsų kišti rankos į mokesčių mokėtojų piniginės. Ačiū labai socialistų ir demokratų frakcijos vardu, ponia Podimata, dvi minutės. Ačiū labai, ponia pirmininkė komisijos nariai. Nėra abejonės, kad e, balandžio 9 dieną priimtas sprendimas įsteigti EFPSP buvo labai svarbus žingsnis stabilumo eurozonoje link. E, štai kodėl Europos parlamentas kreipęsis dėl šios iniciatyvos iš anksto, buvo labai patenkintas dėl šio komisijos sprendimo. Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonė galbūt įdėkta yra per vėlai, tačiau jis siunčia puikią solidarumo ir vieningumo ES žinę. Tiek Europos centrinis bankas e, pasitelk šią priemonę ir aš tikiu tikiu, kad ši priemonė yra, bus naudojama tą pačią dvasę stabilumo ir stabilizavimo dvasia. Jei mes norime pasimokyti iš šios krizės, mes e, negalime tiesiog lūkuriuoti kitos krizės, nesimdami jokių žingsnių ir netaisydami savo sistemos. Dabar yra pats tikrasis laikas sukurti nuolatinius mechanizmus, kurie dirbtų kaip prevencinės priemonės, o ne tada, kai krizė mus jau ištinka. Turėtume e, remti šios sprendimus, nes e, neturėtume pamiršti, kad svarbiausias mūsų tikslas yra užtikrinti ekonomikos stabilumą. Štai kodėl uh, reikalingos pastangos susijusios ir su darbingumo didinimu, socialinė sanglauda ir augimu. Mes turime siekti kurti paskatas ir prevencinės priemonės ir remti visų valstybių narių pastangas. Dabar perėsime prie kitų narių. Pone Beres, dvi minutės. Dėkuoju, pirmininkė, ponas komisarė. Kaip žinote, mūsų parlamente mes labai džiaugiamės, kad pagaliau pasireiškė solidarumo principas. Kai kam gaila, kad tai užtruko net keletą mėnesių po to, kai ponas Rompojus paskelbė savo iniciatyvą. Per tą laiką rinkos padarė savo darbą. Dabar, kai e, turime Europos solidarumo iniciatyvą, turime pažvelgti ir atgal, iš kur viskas kilo. Turime pripažinti, kad e, dabartinė padėtis yra idealios ekonominės valdysenos trūkumas Europos Sąjungoje. Otmaras Karasas kalbėjo apie stabilumo paktą, tačiau vien jo nepakanka. Per ilgai ignoravome galima suverenios skolos reitingų sviravimą Europoje. Nuo 2008 metų spalio, nuo mokėjimo balanso priemonės įvedimo buvo raginama pasinaudoti 122 straipsnių. Deja, vis dar tebe laukiame e, aktyvesnių sprendimų nes mums reikia ne vien tik tai e, gero valdymo, kad e, vėl nepakliūtume į tokią bėdą, bet jeigu kartais pakliūtume į ją, turime būti tam iš anksto pasiruošę. Dar daugiau apgailestauju, kad e, valstybės narės sumanė šią priemonę, kai Pirmininkė nutraukė kalbėtoje, sako, kad jai pritrūko pasisakymui laiko. Perėsime prie spontaniškų pasisakymų. Jūs jau kalbėjote dvi minutės, o kalb... aš jums leidau kalbėti dvi su pusę minutės. Gerai, taip puikus būdas, taip ir padarysime. Ir tokiu būdu netimsime iš niekino kalbėjimo laiko. Ačiū už jūsų supratimą. Taigi perėsime prie spontaniškų pasisakymų ir pirmiausia, žodis poniai Bazesku. Vieną minutę. În data de 9 mai, ministrii de finanțe din statele membre au decis. Ačiū, ponia pirmininkė. Gegužės 9-ąją Finansų ministrai nusprendė sukurti Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonę. Tai yra finansinių priemonių paketas, kurio tikslas yra apsaugoti eurozoną ir paskatinti pertvarkyti valstybių narių finansų struktūrą ta priemonė buvo skirta valstybėms narėms, kurios, kuriams buvo būtina stabilizuoti savo padėtį. Jei dabar turime išsiaiškinti, ar valstybėms pavyko konsoliduoti ekonominę padėtį. Taigi taip ES reagavo į krizę, kuriai ne, ji nebuvo pasirengusi. Pone Barnyje, atsižvelgiant iš šios priemonės laikiną galiojimą, tai yra, ji galios tris metus, ir į tai, kad Europai ES reikia skubiai reaguoti į kriz, iškylančias krizės. Galbūt šis mechanizmas turėtų tapti nuolatiniu ir jei taip, kaip jį turėtume finansuoti. Ačiū toliau, panas Obermaier, vienai minutiai. So, Ačiū, pana pirmininkė. Krizės akivaizdoje turėtume kai kurioms valstybėms narėms nepadėti tiesioginę finansinę paramą, bet laukti šių įsipareigojimų. Svarbu, kad um, tai, kad eurozonos valstybės skiriasi ir todėl patekome į labai sudėtingą situaciją. Tiesa, šią problemą vis stumėme į šoną. Iškyla ir klausimas, koks čia reitingavimo agentūrų vaidmuo. Reikėtų šią Europos finansinės padėties stabilizavimo priemonę panaudoti ir reitingavimo agentūrų veiklai, atsižvelgiant galbūt ir JAV pavyzdį reikėtų sumažinti privačių reitingavimo agentūrų vaidmenį. Iškyla klausimas, ar bankų reitingavimas vyksta objektyviai. Nereikėtų, kad už viską mokėtų mokesčių mokėtojai. Ačiū labai. Ponas Riubekas, vieną minutę. Ačiū, ponia pirmininkė, komisijos nary Barnie. Iškyla stabilizavimo klausimas ir su tuo susijęs kitas klausimas, ar mums pavyks pasiekti norimo augimo. Ar jūs galite pasakyti, kur, iš kurių biudžeto eilučių galėtume remti mažasis ir vidutinės įmonės ir stiprinti augimą? Manau, kad tai yra pats svarbiausias su stabilumu susijęs klausimas, nes tik daugiau gamindami galėsime daugiau padalinti ir užtikrinsime uh, um, socialinę lygybę. Inovacijų programa galėtų užtikrinti atitinkamą augimą, o finansavimo šiai programai sumažinimas nuves mus į dar didesnius spastus. Ar galėtumėte pasakyti, kokios iniciatyvos sukurtų daugiau darbo vietų? Gal turite kokiu nors pasiūlymu? Ačiū labai. Dabar ponia Beres, vieną minutę. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau e, kai ką pasakyti apie Europos investicijų banką. Kokiomis aplinkybėmis jis gali skolintis iš rinkos e, paraleliai šiam mechanizmui ir ar tai kaip nors tiesiogiai atsilieps palūkanų normai. Komisarė, noriu taip pat jūsų paklausti štai ko. Ar nemanote, kad pono Van Rompojaus darbo grupėje komisijos narys Ren turėtų kelti klausimą, kaip sutelkti į vieną vietą valstybių įsiskolinimus. Tas klausimas nesvarstomas toje darbo grupėje, bet manau, kad ta darbo grupė galėtų padirbėti šiuo klausimu. O dabar baigiamas žodis ponui komisijos nariui Barnie. si vous voulez bien, je, je, notamment sur la question. Euh, Dėkoju. Euh, apie euh, euro obligacijas ir reaguojant į tai, ką ką tik sakė ponė Beres, iš tikrųjų manau, kad geriausia būtų jam į juos atsakyti ponui Ren. Tikriausiai jis tai geriau padarys raštu. E, šiandien buvo kalbama apie atsparumo testus, e, kurie jau e, buvo atliekami ar dar neatlikti, mes turime labai aiškiai suprasti, apie ką kalbame, kai vartojame šį terminą. <clears throat> Ponas Baroso ir kiti yra minėję, kad labai svarbu turėti skaidrę sistemą ir aš pasiremiu čia pono Baroso pasisakymu. Ponas Karas e, teisingai kėlė klausimus e, dėl prevencijos ir taip pat, kad e, būtent bankai turi už bankus ir mokėti. 2011 teikdami pasiūlymus dėl teisės aktų mes stengsimės spręsti šią problemą, ieškosime būdų, kaip apsaugoti e, sistemą. Ir žinoma, prevencija yra pigesnis būdas, e, lyginant e, su veikimu jau po kažkokio įvykio. Taigi tai būtų tokia sisteminė priemonė, priemonių dėžutėje, kuri leistų pažvelgti į galimą riziką, ją E, identifikuoti, kad ji nepriverstų, neprivestų prie krizės ir e, prie didelės nelaimės. <clears throat> Pone Bres ir kiti kalbėjo apie valstybių skolą, apie jos sudėjimą į vieną vietą. E, tuo pat metu kalbama apie rinkų diversifikavimą, viskas yra pernelyg daugelį rankų skaičiuje ir kelia problemų. Ir šių metų pabaigoje, kitų metų pradžioje mes šioje srityje taip pat žadame teikti pasiūlymą dėl teisės akto. <clears throat> Pone Veres taip pat paminėjo stabilumo paktą, jo įgyvendinimą ir aš sutinku su jumis, kad reikia eiti toliau. Reikia panaudoti šį e, stabilumo mechanizmą, reaguodamas į kitus kalbėjusias šią temą pasakysiu, kad komisija artimai bendradarbiaus su tarybos nuolatinio pirmininko vadovaujama darbo grupe, kadangi mes manome, kad čia mums reikia turėti nuolatinį mechanizmą, kurį galima būtų naudoti krizių metu. Na <clears throat> ir pabaigoje grįšiu prie to, ką pasakė ponė Polimata, kai kalbėjo apie Graikiją. E, jūs žinote, kad E, nemažai yra daroma Graikijos vyriausybės, ji turi savo darbą atlikti ir be jokios abejonės ta krizė, kuri paveikė e, jūsų šalį ir su tuo susijusi rizika, kad e, krizė persimes ir kitur, turi tam tikrą poveikį e, sąsajoms ir ryšiams tarp valstybių narių. ES todėl turėtų imtis fundamentalių reformų, kad galėtume sukurti stabilumą visai eurozonai. Gegužės 9-osios e, ekofino sprendimas sukurti e, tas dvi priemonės aiškiai rodo, kad ES sugeba aktyviai ir veiksmingai reaguoti į iškylančius iššūkius. Tačiau tą ekonominę ir biudžeto situaciją turime geriau koordinuoti. Ir koordinavimą, ko gero, reikia suprasti daug plačiau, galbūt turėtume kalbėti apie tam tikrą sąjungą čia. Iš tikrųjų, dabartinėje situacijoje mes daug ko pasimokėme, tačiau tai dar nėra istorijos e, pabaiga. Mes e, turime dabar, e, remdamiesi padarytomis išvadomis, pradėti veikti. Mm E, reikės geresnio valdymo, sugebėjimo reaguoti į situaciją ir taip pat e, biudžeto stebėsena yra taip pat labai būtina. Greta to, žinoma, turime mokėti kalbėti su piliečiais, e, labai aiškiai jiems paaiškinti, mm, ir įrodyti, kad mes generuojame augimą, Turime kalbėti apie e, stebė, e, stebėseną, apie iniciatyvas, turime kalbėti apie e, Europos strategiją 2020, kad galėtume užtikrinti augimą ir užimtumą. Taigi antrojoje savo kompetencijos srityje, drauge su savo padėjėjais, aš ketinu pradėti renkti vieningos rinkos aktą. Mm, kuris pasiremtų tuo faktu, kad turime e, vieningą rinką, kurioje yra apie 500 milijonų gyventojų. Ir norėdami, kad e, ji teisingai veiktų, kad e, būtų atsižvelgiama į piliečių, į smulkių ir vidinių vidutinio dydžio įmonių interesus, mes privalome užtikrinti 2 procentų augimą ir žinoma turėti atitinkamus e, mechanizmus, kurie leistų mums reaguoti į mūsų piliečių lūkesčius. Ačiū labai. Ekonomikos komitetas e, pateikė rezoliuciją B7.0 pasvirasis brūkšnys 2010